žvejyba. Ačiū labai pranešėjai, balsuosime rytoj 12. Pagal darbo tvarkę Kornelisis ir pranešimas žuvininkystės išteklių apsauga taikant techninės priemonės. Aš žinau, kad mūsų pranešėja pakeitė ponę Fragą Esteves, ji kalbės keturias minutės. Eh, eh, gracias al ponente que ha puesto de relieve algunas de las mayores ocupaciones que suscita la propuesta de la. Na, pranešėjas išskyrė keletą svarbiausių aspektų, kaip kad pavyzdžiui reglamentavimas pagal zonas, kalbant apie BŽP. Ir tai iš esmės yra suprantama, tačiau vis dėlto tos regioninės taikymo nuostatos yra labai specifinės. Kalbant apie pamatinius susitarimus kur numatyti mažiausi reikalavimai, gali nutikti taip, kad vis daugiau reikės taikyti komitologijos procedūrą. Ir tuomet reikia galvoti, ar komisija yra pasirengusi bendro, remtis bendro sprendimo prieimimo procedūra ir dalyvauti tame reglamentavimo procese. Negalime pamiršti, kad kalbame ne apie bet kokią politiką, bet kurią politikos rytį, bet apie politikos rytį, kur reikia labai aiškiai numatyti ką reikėtų vadinti kaip valstybių narių kompetencijos e, srities e, įgaliojimų išplėtimą ar susiaurinimą. Kartais gali būti prasminga vietinės vietinėms rušims numatyti minimalius e, reikalavimus ir taip pat regioninės taisyklės, kaip kad, pavyzdžiui, kalbant apie akių, tinklo akių plotį ar apie kitus dalykus, dėl kurių reikėtų spręsti kartu su taryba. Žuvininkystės komiteto numatytose pakeitimuose stengiamasi komitologijos procedūros vaidmenį uh, susiaurinti iki tam tikrų specifinių detalių. O bendrieji reikalavimai uždaromoms zonoms ar taip pat tinklo akių pločiui, išmetamoms žuvims ir panašiai turėtų galioti visiems bendrijoje žvejojantiems laivams ir turėtų būti taikomos taisyklės, kurias turėtų atitikti visi Vienintelis aspektas susijęs su e, bendrijos politika čia ko gero yra prieiga prie rinkos. Tačiau taip pat yra paliekama ir valstybėms narėms veiksmų laisvė, kurios e, neretai imasi veiksmų savo laivyno naudai. Todėl reikia suvienodinti kontrolę. Negalime pasakyti, kad e, įprastinės priemonės reiškia, kad galima siekti konkrečiai savo naudos. Turint omenyje 2002 metais vykdytą reformą, reikia siūsti teisingą žinę. Ir parlamentas pateikė gana neblogą alternatyvą. Iš tikrųjų turėtų būti įmanoma E, vienam laivui taikyti daugiau negu tik vieną e, tam tikrą tinklo akių plotį. Ačiū, ponės komisarė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti poniai pranešiai, poniai Vese, poniai Prakavo, taip pat ir žemkistės. Uh, komitetui dėl šio pranešimo. Tai yra iš tikrųjų labai techninis dokumentas, tai yra techninės priemonės susijęs su žuvų išteklių išsaugomu Atlanto vandeninė. Na ir uh, bendrijos priemonės yra išsklaidytos po įvairius teisės aktus. Yra, pavyzdžiui, viename reglamente, kitame reglamente, 98 metų reglamente, o taip pat ir ir kitose teisės aktuose. Be to, kad teisinių požiūrių priemonės yra labai sudėtingos, jos sudėtingos ir techninių požiūrių ir sudėtinga jas taikyti bei kontroliuoti jų taikymą. Komisija patvirtino naujo reglamento dėl uh, E, naujų techninių priemonių Atlanto vandeninių praeitų metų birželio ketvirtą dieną ir 2006-2007 metais prieš tai vyko konsultacijos su valstybėmis narėmis ir suinteresėtais asmenimis. Ir dabar visos priemonės bus apjungtos viename teisės akte, todėl jis bus nuoseklesnis ir paprastesnis, jos bus aiškesnės ir bus paprašiau jas taikyti. Ypatingai daug dėmesio buvo skiriama e, laivuose vykdomai kontroliai ir tai leistų sumažinti kaštus žvėjams. Taip pat e, buvo bandama atsižvelgti į jau Šiaurės jūrai taikomas nuostatas dėl e, uždarimo. Taip pat buvo numatyta, kad specifinėms techninėms nuostatams bus nu, taikoma komitologijos procedūra. Na ir jūsų pranešime nepalaikomas šis naujas požiūris ir komisija e, BŽP reformų kontekste nenorėtų toliau taikyti mikrovaldymo priemonių. Tačiau atsižvelgiant į e, pranešime daromas nuorodas į komitologijas, komisija jau pradėjo procedūrą, kurioje bandoma ištirti, ar kometologijos procedūra, kuri bus toliau taikoma regioninių lygių taikomoms priemonėms, ar galima būtų jie tęsti. Mes iš dalies galime su. Um, tikti su antru ir trečiu pakeitimu dėl žvejybos priemonių ir ypatingas nuostatas dėl uh, gaudamų žuvų dydžio. Na ir komisija uh, um, siūlo naujas taisyklės dėl specifinių žuklės sričių tam, kad būtų atsisakoma išmetimų. Na ir um, bandant taikyti bandant taikyti veiksmingas uh, priemonės, Komisija negali sutikti su 4, 5, 23, 24, 25 pakeitimais, kai tuo tarpu 20 pakeitime uh, siūloma pakeisti kiekybę svorių, tai mums primtina. Taip pat galime teigiamai pažvelgti ir į antrąją pakeitimo dalį dėl nukrypimų, tačiau tokių nukrypimų apimtis reikėtų ištirti ir jos bus nustatytos įgyvenimo reglamente. Uh, inspekcijų tikslais komisija bando, e, bandysi taikyti vieno tinklo nuostatą, tačiau komisija yra linkusi patikrinti išti, išimtis taikomas specifinėms žvejybos sritims, kaip tai siūloma 11 pakeitime. Na ir tokios išimtis būtų trauk, buvo pirminio teisės akto dalis. Kitas, kiti pasiūlymai yra techniniai susiję su uh, žvejybos priemonių taikymu Atlanto vandenyne. Na, žinome, kad ir uh, žavinkystės komitete buvo ištirti techniniai aspektai bei buvo pasiūlyta techninių pakeitimų, tačiau kur kas išlygių reiškia išlyga dėl 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 ir 16 pakeitimo. Na, E, remiantis mokslo rezultatais bus bandoma sumažinti, supaprastinti tinkamas priemonės be reikalavimus. Taip pat mes galime sutikti su 18 ir 9, negalime sutikti su 18 ir 19 pakeitimu, nes tai liečia jau egzistuojančias nuostatas. Na ir komisijos e, pasiūlymas remiasi moksliniu pagrindu ir tiesiog tai bus uh, pakeitimas. Taip pat sutinkame su 27 pakeitimu. Na ir įgyvendinant naujas techninės priemonės, komisija sutinka su uh, gyvendinimo atidėjimu. Norėčiau padėkoti komitetų ir jo nariams už nuveiktą darbą. Euh, eh, Ačiū pirmininkė. Taip pat norėčiau komisijai padėkoti už šį teisės akto iniciatyvą. Mūsų pranešėjui atstovauja Carmen Fraga, jai taip pat labai ačiū ir ją taip pat sveikiname. Iš tiesų, šis klausimas labai svarbus, svarbus skubus, reikėjo kaip galima greičiau sukurti atitinkamą teisės aktą. Tačiau aš manau, kad reikia giliau pasigilinti į du dalykus. Pirmiausia, išmetimai. Manyčiau, kad reforma, kurią atliksime, turi būti draudžiama, paprasčiausia draudžiama bet koks išmetimas. Taigi išmetimai turi būti draudžiami. Antras dalykas. Griežtesnių standartų laikymasis turėtų būti taikomas visur bendrijoje, visuose regionuose, kur yra žvejojama. Tekste šitų dalykų nėra. Tikiuosi, kad jūs BŽP reformos, reformoje į tai atsižvelgsite. Ačiū dabar kedžiai, ponė Doil. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pritariu toms priemonėmis, kurias leistų uh, užtikrinti selektyvę žvejybą, tai pagerintų išteklius ir taip pat skatintų atsakingą žvejimą. Taip pat e, bus sumažinta priegauda, padidintas pelnas, sumažinti išmetimai. Mes tikrai turime kiek įmanoma greičiau uždrausti išmetimus. Europos Sąjungoje žvejyba labai skirtinga ir tai viena iš mūsų stiprybių, bet tai sukelia ir sunkumų e, rengiant teisės aktus, kurie turi būti atsakingi bei nuoseklus. Na ir labai svarbu e, pripažinti tą žinių lygį, kurį gali suteikti e, vietos subjektai Na, reikėtų atsispirti pagundai ir nesiekti mikrovaldymui. Norėčiau padėkoti komisijos tarnyboms už milžiniškas pastangas, uždėmesi ir už tai, kad nuolat atvykdame, atvykdame į mūsų komiteto posėdžius, juos visuomet buvo galima kreiptis, nežiūrint to, kad komisaras yra užsiemęs. Dėkoju, ponas komisaras. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponai Doyle už ką tik išsakyti šiltus žodžius. Taip pat savo ruoštų pastebėsiu, kad kai, kaip jau minėjau ir anksčiau, jog komitologijos procedūros dėka siekiama supaprastinti galiojančias taisyklės. Tačiau sutinku, kad kad dabartinė procedūra, kuri nuolat leidžia mums iškelti šį klausimą tarybos lygių, yra tikrai svarbi. O dėl išmetimo, tai kaip jau ir minėjau, mes ėmėmės priemonių tam, kad būtų sumažinti išmetimai, ypač Šiaurės jūroje. Ir čia taip pat reikėtų atsižvelgti į menkių išteklių atgaivinimo planą. Yra taip pat ir atitinkamų pasiūlymų dėl migruojančių žuvų išmetimo ir atitinkami pasiūlymai bus pateikti 2010 metais ir tikimės, kad e, formuodami bendrą žankystės politiką mes žiūrėsime visapusiškai į šį klausimą ir galtinis rezultatas bus visiškas išmetimų uždraudimas. Na, aš savo ruoštų norėčiau padėkoti parlamento nariams, ypač žankystės komiteto e, nariams, už tai, kad nuolat palaikėte komisiją uh, sprendžiant klausimus, kurie tikrai kartais yra sudėtingi. Pone Fraga, aš tavęs. Ačiū. Pone komisarė, jūs sakėte, kad esate pasirengęs pergal, persvarstyti komisijos pro, požiūrį į komitologijos procedūrą šiuo atveju. Ir aš norėčiau tai pasveikinti, nes e, parlamente šių diskusijų metu buvo įrodyta, kad, e, nėra, kad negalima sutikti su komisijos požiūriu. Ir tas pats yra aiškiai pasakyta ir žaliojoje knygoje dėl BŽP. Reikia kalbėti apie komitologijos e, procedūrą. Paprastai yra taip, kad e, parlamentas nuo gegužės pirmosios dienos, jeigu tik įsigalios Lisabonos sutartis, galės taip pat spręsti šiais klausimais. Bet kiek aš suprantu, nėra visai taip. Manau, kad tai ko gero neįvyks. Ir tai nereikš, kad sulėtės procesas. Suprantu tai, ką sako komisaras, kad toks techninio pobūdžio reglamentas tikrai uh, turėtų būti tvarkomas ir komitologijos uh, pagrindu, ne tik taryboje, bet kita vertus reikia atsižvelgti ir į skirtingas nuomonės. Ir netrukus jau ir užbaigsiu, juk net nesu pati pranešėja šio klausimu. Diskusijų metu diskusijų žuvininkysės komitete metu visuomet buvo aišku, kad komisija vis dėlto yra už kontrolės principo taikymą. Žinome, kad kontroliuoti yra paprasčiau, bet taip pat yra problemų žuvininkystės srityje. Žinote, kad kalbame ne tik apie pačią kontrolę, Ačiū, diskusijos baigtos, rytoj vidurdienį balsuosime. Dabar šeši likę šiandieną pranešimai. Tikras iššūkis, brangos kolegos. Baigiam, baigti turime iki vidurnakčio, kitaip tariant, mažiau negu 10 minučių pranešimui.